namų. Tai yra, turime sustabdyti pašalinį atšilimą, miškų kirtimą, klimato kaitą. Klimato kaita nesulėtės dėl pavienių veiksmų, nes klimato kaita nesustoja uh, ties sienomis iš Japonijos į Braziliją, iš Australijos į JAV, iš daugelio pasaulio vietų. Klimato kaita liečia mus visus. Mes tai laimėsime tik tais tuomet, jeigu veiksime iš vien ir nepaliksime nieko nuo šalyje. Mes turime imtis veiksmų anglies. Uh, aviacijos kūro šimčių mokesčių srityje, e, turime atsisakyti iškasnio kūro, jis turi tapti praeitimi, turime atsisakyti senų technologijų, privalome kurti ir finansuoti naujas, tam pribrendo laikas. Pastumėkime Europai priekį, investuokime daugiau į mokslinius tyrimus ir naujoves. Mes e, turime panaudoti prekybą tam, kad įvykdytume Paryžiaus susitirumą. Mes galime pasirinkti ir nuo mūsų priklausys viskas, nes kitaip e, klimatas pakeis mus visus. Spricht, kolegė Berendsen. Ačiū toliau. Žodis poniai Berensen. Ponui Berensen. Ačiū, ponė pirmininkė. Esame įsipareigoję prieš savo vaikus ir anūkus, prieš būsimas kartas tvarkytis e, savo planetoje tvariai ir stengtis užkirsti kelią klimato kaitai. Tai reiškia, kad ES e, lyderiavimas turėtų būti labai gerai apgalvotas, e, turėtų būti apsvarstyta, kaip optimaliai imtis priemonių tuo pat metu stiprinant e, ūkį, įmonės tam, kad vaikams ir anūkams paliktume tokią planetą, kurioje perspektyviai e, savo veiklą galėtų išsimti ir įmonės. Tvariai dirbančios įmonės e, galėtų būti dar labiau paskatinamos. Turėtumėm, kaip jau sakiau, tiek vienu metu ir ekologiškų veiksmų imtis, tiek skatinti mūsų ūkį. Ponas Būda, ačiū, ponė pirmininkė. Šties klimato kaita yra faktas ir mes privalome veikti to jau pat. Žemės ūkis labiausiai kenčia dėl klimato kaitos palyginti su kitais sektoriais. Ir tuo pat metu ūkininkai ES e, yra pagrindiniai sergėtojai aplinkos. Kaimo vietovės e, labai susijusios su visų piliečių gerove, nes e, užtikrina aprūpinimą maistu sklandų. 30 procentų skaičiuojama išauks e, pasaulio gyventojų skaičius gana netrukus ir turime, e, vadinasi, tapti ir vienu svarbiausių aprūpintojų maistu. Turėdami galvoje klimato kaitos iššūkius, valstybės narės e, privalome raginti kurti naujas strategijas, kurios būtų geriausios mūsų klimatai, klimatui ir aplinkai. Ačiū, ponas Benjumi. Benjumi. Nu, Dėkuoju, ponė Pirinkė, nekyla jokių abejonių, kad aplinka ir tvarus vystimas yra vienas iš didžiausių iššūkių. Juolab, kad turime pagalvoti apie stichnių nelaimių siaubingus e, pasiekmes. Pavyzdžiui, tai, ką matėme rugsėjo mėnesį e, Ispanijoje, net būta žuvusiųjų. Tačiau vis dėlto kairieji daugybę metų bando užsigropti šias diskusijas, ypač kai kalba eina apie aplinkosaugą ir apsaugą. Taigi, kairieji apsimeta, kad e, tikrai neįmanoma realistinės politikos keliu užtikrinti klimato apsaugą. E, kairieji pasitelkė ataskaitas dėl e, klimato kaitos ir taip pat kaip kaltinimą mm, dėl kapitalizmo vystimasi. Taigi vystimasis ir ekonominė pažanga nėra aplinkosaugos priešai, nes tai galima derinti su ekosistemų, gamtinių erdvių apsauga, bet šių dviejų dalykų nesuderinsime, jei neatsižvelgsime vietos lygmenį į taip pat vietos valdžios institucijų žmonių asmeninė atsakomybė. Todėl manau, kad nereikia pasitelkti aplinkosauginių argumentų kitose uh, kovose. Atsisakykime fatalizmo ir pradėkime dirbti mūsų piliečių vardan. Dėkoju. Ir toliau, ponia Virkunen, prašau. Arvoisa puhemies, ilmastonmuutoksen pysäyttämisessä on... Dėkoju, ponia pirmininkė. Tam, kad sustabdytume klimato kaitą, mums reikia daug ką padaryti, bet turime prisiminti, ką jau padarėme. 2020 e, tikslai bus pasiekti apie 30 metus ir e, paskui gal bus einama toliau. Tai yra ambicingi tikslai ir komisija mano, kad mes pasieksime tos tikslus, jeigu įgyvendinsime visus teisės aktus, kurie E, bus iki to laiko priimti. Tai yra e, švarios energetikos paketas, atliekų tvarkymo e, teisės aktai, teisės aktai reglamentuojantis automobilių išmetalus, plastiką ir taip toliau. Mes iš tikrųjų jau esame prieėmę daug tinkamų gerų sprendimų, tačiau mums reikia spartinti tempą ir jeigu norime pasiekti 55 procentų e, tikslą iki 30 metų, mes e, turime būti aplinkosaugos e, politikos srityje pasauliniai lyderiai. Kolega Karvaliu. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Yra būtina kovoti su klimato kaita ir uh, Tai nėra vien tik tušti e, žodžiai, ne tik politika. Moksliniai tyrimai rodo, jog vyksta klimato kaita, reikia veik, veikti skubiai ir e, imtis konkrečių priemonių. Visų pirma, reikia tinkamai gyvendinti tas priemonės, dėl kurių jau susitarta ir pradėti taikyti naujas technologijas, dar dažnai tos naujos technologijos, nors ir yra, nėra taikomos. Taip pat reikia ir daug kitų e, priemonių. Naujos priemonės turi būti taikomos po to, kai bus atlikti poveikio tyrimai. Eidami šituo keliu mes galėsime suderinti savo e, ambicingus e, tikslus ir savo e, lyderystę pramonės sektoriuje, o tai padės mums įsaugoti savo gyvenimo būdą. Dėkuoju. Tiesiog noriu atkreipti e, dėmesį tai, kad pagal 62 straipsnio straipsnį nebus leidžiama mm, pasinaudoti Mirlinos kortelės procedūrą. Ir dabar ponas Keli. Having, uh, of... Dėkuoju. Me, ir Marakeše, ir Paryžiaus e, susitikime buvo par, par, parlamento atstovų ir aš labai džiaugiuosi, kad e, šiai diskusija vyksta dabar. Mes skubiai turime veikti, kovodami su klimato kaita. Aš e, džiaugiuosi dėl e, paskirtosios komisijos pirmininkės von der Leyen įsipareigojimų dėl klimato kaidos yra gyvybinės svarbos klausimas šitie dalykai ir turime veikti greitai. Mūsų e, tikslai gali būti tik didinami. Taip pat e, labai e, svarbu nepamiršti tų, kurios klimato kaita labiausiai paveikia. Ir taip pat turime užtikrinti, kad valstybės narės atsiskaitytų kiekvienais metais už savo daromą pažangą. Taip mes galėsime atliepti lūkesčiams tų jaunuolių, kurie protestuoja dėl klimato kaitos. Dėkuoju kolega Ferreira. Dėkuoju ponė pirmininkė. Šis parlamentas rengia, tvirtina įvairiausius pranešimus ir kitus dokumentus klimato kaitos klausimais. Tačiau e, mūsų programa veiksmų vis dėlto leidžia e, tolesnę taršą ir netvarių energijos šaltinių naudojimą, bei skatina e, intensyvę žemdirbystę ir kitus dalykus, kurie skatina kaimų nykimą ir dėl to dideliuose miestuose žmonių koncentracija tik dar didėja. Tuo tarpu ES turi pakankamai išteklių, kad veiksmingai kovotų e, su e, kylančiomis e, problemomis. Tačiau nesijimama tinkamų veiksmų, pavyzdžiui, regionų sanglaudos klausimais. Reikėtų pereiti nuo žodžių prie veiksmų ir šalinti visus prieštaravimus mūsų politikoje. Dabar sutiksiu žodį komisarui Otingeriui, komisijos vardu. Pone pirmininkė, Gerbiami parlamentarai, kartu su savo darbuotojais įdėmiai klausiausi jūsų daugybės ir išsamių pasisakymų, žymėjausi viską, jūs kalbėjote apie žemės ūkį, apie energetiką, pastatų izolaciją, apie mūsų ūkį, ekonomiką, tikrai labai platus temų spektras. Ir manau, kad tuo norėjote daryti spaudimą mums ir apibrėžėte savo lūkesčius dėl naujosios komisijos darbo ir pirmojo teisės akto po šimto dienų priimto, taip pat žaliojo susitarimo kartu su partneriais e, už ES ribų. Sakote, kad reikėtų intensyviau dirbti, minėjote piliečių, taip pat teisėtus lūkesčius dėl įsipareigojimų vykdymo. Manau, tai labai savalaikė diskusija, tikrai netrukus pradės dirbti nauja komisija ir jį kreips dėmesį į šios dalykus, yra dar gerintinų aspektų. Sklandžios pareigos e, fondas e, viena vertus, e, klimato kaitos aspekto įtraukimas į visas politikos kryptis yra kitas aspektas. Visi turi prisimti atsakomybę deramą, be abejo, Kolegoms perdosiu tai, ką sakėte. Dėkoju už jūsų pastebėjimus. Ačiū komisijos nariui ir diskusijos pabaigoje dar kartą žodis komisijos e, tarybos atstoviai poniai Tupuranin. Pone pirmininkė, ponai ir ponios parlamento narai, nariai, komisijos nariai, tikrai labai įdomi diskusija, aš jos labai susikaupusi, klausiausi, ačiū už pasisakymus ir aš jau pradžioje sakiau, kad mes kovosime su klimato kaita, nes padėtis yra kritiškesnė negu bet kada anksčiau ir turime parodyti savo aiškę poziciją, imtis lyderės vaidmens e, tarptautiniu mastu, skatinti veiksmus ir mes, kaip pirmininkaujantį valstybę narė, tikrai smarkiai dirbsime to link siekdami šio tikslo. Norime, kad e, į ilgalaikę perspektyvą žvelgiant būtų realu pasiekti nulini, nulinius išmetimus ir gruodžio mėnesį per tarybos sustikimą. Tikimės tos sėkmės, tai yra sutarti, jog iki 2050 metų ES bus e, CO2 neutrali teritorija. Norime e, veikti to jau pat pradėti, vos tik naujoji komisijos kolegija bus patvirtinta ir galės e, pradėti darbą. Tikiuosi, kad bus pasveikintas ir siūlymas dėl sklandžios pareigos e, fondo, teisingos pareigos fondo ir septyneriems metams biudžetą planuojant jau bus į tai atsižvelgta. Nes tai yra tikrai kertinis dalykas, į, į tai reikėtų atsižvelgti, kalbant apie klimatą ir kovą su klimato kaita. Diskusija buvo labai išsami, užgriebė daugybę aspektų, mes į visus juos stengsimės atsižvelgti, galvodami apie savo ateitį. Mūsų šūkis e, yra dirbkime kartu ir tikrai sieksime, kad e, tvarę ateitį matytume, galvodami apie klimato kaitos sritį. Toliau audito rūmų 2018 metų metinės ataskaitos pristatymas mūsų darbo atvarkėje. Sveikinuosi su audito rūmų pirmininku Klau, Klausu Haineriu Lėne. Dar prieš sutikdama jam žodį turiu pasakyti, kad e, klausimai pagal mėlyną kortelę bus galimi, tiek elektroniškai galite dalyvauti registracijoje, tiek e, pamojuodami mėlyną kortelę. Mm, dėl to E, kada galime dabar registruotis ir elektroniškai, prašome visų nešioti su savimi balsavimo korteles ir galima tą daryti beje registruotis bet kuriuo metu, nebūtina laukti diskusijos pabaigos. Tai kai visi susės ramiai į savo vietas, galėsime ir pradėti. Pasiruoškite. Pone Lėne. Ir žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, gerbiama tarybos atstovė, komisijos nariai, ponė Atingeri, ponios ir ponai. Su pranešėju e, Juanu Fernando Lopes Aguilar. E, su pranešėju džiaugiuosi galėdamas būti čia ir pateikti mūsų poziciją dėl audito rūmų metinės ataskaitos. Savo metinėje ataskaitoje ir ypatingai mm, patikimumo e, deklaracijoje mes e, įvertiname, ar teisėtai ir mm, mm, taupiai buvo naudojamos lėšos konsoliduota metinė ataskaita ES 2018 metų buvo įvertinta mūsų ir mm, turto ir finansų e, padėtis e, mūsų vertinimu pateikta deramai, tinkamai, taigi mūsų įvertinimas buvo teigiamas. Taip pat pajamų srityje taip pat net neradome didelio klaidų E, skaičiaus didelės klaidų normos. 2,6 procentai iš viso yra klaidų norma. Tai reiškia, kad 2,6 procentai mokėjimų neturėtų būti buvę mokami iš ES biudžeto, kadangi nevyko pagal ES institucijų darbą e, reglamentuojančius teisės aktus. Europinių lėšų e, Išmokėjimo metodas be abejo turi daug įtakos ir klaidų rizikai. Išlaidos e, yra reglamentuojamos labai e, griežtai, čia yra daug taisyklių ir yra e, išmokėjimai paremti gražinimo kriterijais, remtinos išlaidos, pavyzdžiui, turi būti pagrįstos mokslo ir tyrimų srityje. E, ar kaimo plėtros srityje projektų e, organizuojamų ar numatomų trečiosiuose šalyse lėšos, tai yra taip pat ir čia klaidų rodiklis buvo 4,5 procento. Yra ir tokių atvejų, kai naudos gavėjai gauna tam tikrus mokėjimus, jeigu išpilto kai kurias sąlygas. Čia galime prisiminti žemės ūkio sritį, stipendijas mokamas studentams arba paramą, kurią skiria trečiosiams šalims. Kitai žodžiai tariant, apie 50 procentų mūsų patikrintų e, dokumentų nebuvo e, buvo neklaidingi. Tai galime sakyti taip, tvirtinti, bet e, yra ir žodelis bet. Pažanga yra daroma ten, kur mažesnė rizika mūsų auditoriai įvertino sritis teigiamai, tačiau ten, kur rizika didesnė, vis dėlto problemų ir gana opių iškyla ir toliau jos turi būti sprendžiamos savo daugiametėje strategijoje audito rūmai palaipsniui pereina prie į atestatą orientuoto tikrinimo. Tai reiškia, kad mes patikrinimo patikimumą norėsime pateikti remdamiesi ir institucijų pačių rengiamais patikrinimais, o taip pat ir nacionaliniu lygiu vykusiais patikrinimais. Čia Šioje srityje vis glaudžiau bendradarbiaujame su komisija, kad būtini kriterijai pažangos būtų e, suformuluoti, kurie bus reikalingi organizuojant tą į atestatus e, orientuojamą patvirtinimą. Dėkoju komisijos nariui Atingeriui ir džiaugiuosi bei su nekantrumu laukiu e, to, kad galėsiu dirbti ir su jo e, pareigas perimsenčiu e, kolega. Galbūt e, verta kartais imtis ir kuklesnių žingsnių e, siekiant ambicingesnio tikslo, pamažais ir mažais žingsneliais jo link artėti. Tuomet ir e, audito sąnaudos, auditavimo sąnaudos bus mažesnės. Ponios ir ponė, ponai, peržvelgus mūsų rekomendacijas dėl tam tikrų išlaidų kategorijų, bus aišku, kokia yra mūsų E, vertintojų nuomonė. Aš jau e, esu išsamei pristatęs kiekvieną skyrių e, parlamente, kadangi daug kas dalyvavote jau tuo metu, kai pristačiau ataskaitą, dabar nesileisiu į detalės. Bet, ponios ir ponai, parlamentarai, norėčiau dar vieną dalyką vis dėlto akcentuoti. Šiuo metu esame atsidūrę ties kryškelė. Naujas rinkimų laikotarpis, viena valstybė narė rengiasi išstoti, o kitos 27 valstybės narės e, baigė šiuo metu diskusijas e, darybas dėl biudžeto 2021-2027 metams. E, mūsų auditorių darbo rezultatas, kurį šiandien pristačiau, rodo, kad ir toliau trečius metus iš eilės nemažai standartų aukšto lygio yra E, paisoma, paisomi. Ir tikimės, kad e, į tuos standartus ir toliau bus atsižvelgiama, o taip pat be abejo e, tikimės, kad padėsite, kartu prisidėsite prie to, kad reikalavimų būtų laikomas. Dėkoju. Dankeschön. Dėkoju ir dabar suteiksiu žodį ponui komisarui Ettingeriui. Prašau, ponė pirmininkė gerbiamas pirmininkė Lėne, gerbiamas ponios ir ponai, parlamento nariai. Na, norėčiau padėkoti tiek ponui Lėnė, tiek ir visiems auditorumams, jų darbuotams už puikų darbą, o taip pat ir sąžiningą bendradarbiavimą per pastaruosius trejus metus su mano komanda. Aš manau, kad iš tikrųjų bendrai padarėme pažangos ir turime galimybių padaryti tolimesnės pažangos. Tai yra mes, komisija, taip pat parlamento kontrolė, biudžeto kontrolės komitetas, taryba su e, labai dalykį neaudito rūmų pagalba. Taigi viso to dėka mes tengiamės užtikrinti aukštus skaidrumo standartus, visapusišką atskaitomybę, nes jų kalba eina apie mūsų Europos piliečių mokesčių mokėtojų pinigus. Taigi, besitraukiant Junkerio komisiją, manau, kad paliko gerą padėtį. Na, nu, o dabar e, audito rūmai 12 kartą patvirtino bendrą rezultatą kaip gerą trečius metus išėlės mažėjo paklaidų e, lygis, jeigu anksčiau buvo 6,5 procentai paklaidų rybių, prieš 5 metus buvo 5,7 procentai paklaidų e, lygis. Nu, bet to trečias iki išėlės audito rūmai priejo išvados, mm, kuri rodo, jog e, finansai buvo tinkamai tvarkami, e, tvarkomai, tinkamai tvarkomos išlaidos. Na ir galiausiai mes turime ataskaitą apie programų duodamus rezultatus ir tai, kaip pagerintas biudžeto lėšų panaudojimas. Europos biudžetas svarbus milijonams piliečių, ūkininkų, mokslininkų, įmonių, startuoliams tai tiems, kurie teigia įmonės e, studentams, trys ketvirtadaliai visų lėšų yra administruojamas kartu su valstybėmis narimis. Na ir kadangi e, nėra kažkokių kitų struktūrų, mes esame priklausomi ir nuo atitinkamų valstybių narių institucijų tinkamo darbo. Tai labai svarbus veikėjai, ypač žemės ūkio sanglaudos politikos srityje, nes tai yra būtent tos sritis, kur nuteka apie 70 procentų biudžeto lėšų ir kur uh, ir mes esame atsak... dėkingi nacionalinėms regioninėms valdžios institucijoms, esame nuo jų priklausomi. Na ir komisija pasisako už tinkamą griežtą lėšų tvarkymą. Na ir yra svarbu turėti aiškes valdymo struktūras, aiškes atsakomybės struktūras galiojančias visiems susijusiams subjektams. Mes taip pat žinome, jog e, yra klaidų ir jos turi pasiekmių. Čia kal, turiu galvoje paklaidų lygį, tačiau tas paklaidų lygis yra žemas. Ir tai reiškia, kad galime paraginti valstybės nares ir atitinkamus subjektus sugražinti netinkamai išmokėtas lėšas ir tai yra daroma plačiu miestu. Noriu pasakyti, kad vienas dalykas yra paklaidos rizikos lygis išmokėjimo lygių ir tuo metu, kai jau atliektos korekcijos. Nes mm, nes e, pastarosis paklaidūrimis lygis yra svarbiausias, tai yra 0,8 procentai buvo užfiksuota, nes piliečiams svarbu, kad e, kad būtų tinkamai tvarkos lėšos ir susigražintos netinkamai skirtos lėšos. Na, ter, na, tvarkant e, lėšas sanglodos politikos rytyje, pagal sanglodos programas, kai kuriuose valstybės narėse pastebėjome problemų. Ir svarbu štai, kas 18 metais šioje srityje padaryta daugiau klaidų nei ankstesniais metais. Išsiaiškinsime, kodėl. Tai darysime kartu su valstybėmis narėmis per konsultacijas, per e, supaprastinimą, per kitą biudžeto laikotarpį, o taip pat taikant plataus masto priemonės. Tačiau tenka konstatuoti, jog at... per audito rūmų atliktas patikras uh, paaiškėjo, kad dauguma paklaidų nustatytos ir buvo atliktos korekcijas. Sutarėme su audito rūmais dėl to, kad dėl labai kompleksiškų taisyklių atsiranda klaidų. Dėl šios priežasties reikia supaprastinti taisyklės, o taip pat būtina užtikrinti mokymo, komunikavimo priemonės tam, kad e, gavėjai galėtų gauti europinį finansavimą. Na, o kalbant apie e, lėšų panaudojimą po 20 metų, tai yra numatytas atitinkamų taisyklių supaprasimas ir noriu paraginti dirbti ties taisyklių supaprastinimu, paraginti, kad neišauktų, pasirūpinti, kad neišauktų taisyklių kompleksiškumas. Mes ir toliau dirbsime su partneriais tam, kad, išse, kad būtų pašalintos sąlygos, dėl kurių atsirado e, kliučių. Na, dėl pasiektų rezultatų, tai iš tikrųjų pasiekta nemaža pažanga ir e BPO pateikė puikią apžvalgą apie biudžeto lėšų panaudojimą pasauliniu lygiu. Ir mūsų biudžeto įgyvendinimas yra įvertintas kaip geriausias pasaulyje. Taigi mūsų pagerintos ataskaitų teikimo sistemos dėka galima gauti puikią Europos programų daromos įtakos apžvalgą. Taigi mes turime galimybių įvertinti tai, ar mūsų lėšos panaudotos tinkamai, sutinkamai su reikalavimais ir taip pat, ar jos buvo skirtos tokioms programams ir projektams, kurie duoda apčiopiamos naudos ir didžiausios naudos gyventojams. Taigi, komisija yra įsipareigojimus e, pagerinti programas sutinkamai su Europinės pritinės vertės reikalavimas. Ir labai svarbu, kad tai būtų vienas iš pagrindinių elementų per kitą programavimo laikotarpį. Taigi rezultatams reikia skirti daugiau dėmesio. Taigi jūs e, kaip e, sprendimus primančios institucijos e, privalote suteikti nuodugniausią informaciją piliečiams apie biudžeto teikiamo finansavimo dėka pasiektus rezultatus. Taigi dėkoju dar kas iki audito rūmams, ponui Lėnė, o taip pat ir biudžeto kontrolės komitetui. Ir ponė Greslė, ankstesnė biudžeto kontrolės komiteto pirmininkė, norėčiau minėti ir jos atliktas darbas tikrai buvo labai dalykiškas ir spūdingas. Dėkoju už tai. Mes džiaugiamės e, būsimą biudžeto patvirtinimo procedūrą ir kolegos e, lapkričio mėnesį dalyvaus e, klausimuose, suteiks atsakymų, o taip pat atvyks ir Komisijos atstovas atvyks gruodžio mėnesį, pas jūs į plenarinę sesiją, tikiuosi, tai jau būsiu ne aš, o kas nors kitas. Dėkoju, ponė komisarė, kadangi gerokai vėluojame, paprašysiu pasisakant griežtai laikytis pasisakymo laiko ir pirmiausia, ponas Holmairis, EPP frakcija, ponė Holmair, po, EPP frakcijos vardu, ponė Lynė, ponė komisarė Otingeri, gerbimi kolegos. Na, iš pradžių pirmiausia nuoširdžiai padėkoti audito rūmams už puikų bendradarbiavimą, o taip pat ir už jūsų pagalbos dėka užtikrinta aukštą ir mūsų darbo kokybę. Taip pat dėkoju ponui Oettingeriui už tai, kad ne vien tik buvo išklausyta mūsų siūlymų, bet ir pasirūpinta, kad jie būtų praktiškai gyvendinti. Aš manau, tai kaip sakė e, pirmininkas Lėnė, viskas krypsta tinkama linkme. Taip, turime siūlymų ir dėl busimos e, DFP. Pirmiausia, tenka konstatuoti, kad e, pagal kompensavimo principą atliekamų mokymų srityje yra didesnis paklaidų lygis. Ir e, tai reiškia, kad tiesą sakant, tai susijęs su tuo, jog valstybės narės viską pernelik sukomplikuoja, labiau negu reikia, yra daugiau sudėtingų procedūrų ir taip toliau. Taigi dėkinga komisijai už tai, kad ketinate užtikrinti taisyklių supaprasnimą. Turime apie tai kalbėti ir su valstybės narimis, nes neretai e, per nelik didelio kompleksiškumo neįmanoma e, užtikrinti tinkamo lėšų panaudojimo, yra paklaidų lygis ir valstybės narės yra linkusios dėl to kaltinti Briuselį. Be to, kaip žinia, valstybės narės turi problemų ir nacionalinių institucijų lygių, ne ko neduos, jeigu čia kaltinsime kaltininkus, įvardysime nusidėlius. Ne, pirmiausia, reikėtų tinkamai paremti valstybės narės konsultacijų ir auditų srityje. Be kita ko, teikiant techninę paramą ir taip užtikrinsime, kad valstybių narių atliekami auditai bus tinkami, geri, o taip pat e, būtų tinkamai apdaromas paraškos ir užtikrinami tinkami mokėjimai. Dėkoju ir dabar kolega Penkova. Благодаря ви, госпожо президент. Президента. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Lėnė, ponė Otingerį. Dėkuoju už jūsų komentarus, Mes e, labai džiaugiamės auditorumų išvadomis dėl 18 metų klaidų procentas sumažėjo kai kuriuose sektoriuose, tai yra labai gerai, tačiau klaidų e, kiekis sanglaudos srityje pakankamai aukštas. Kai kurie duomenys, kuriuos e, teikia e, regioniniai e, užimtumo direktoratai, kelia e, tam tikrą nerimą. Tačiau mes, aišku, šitos dalykus taip pat minėsime patvirtinimo rezoliucijoje. Aišku, reikėtų užtikrinti glaudesnį bendradarbiavimą su valstybių narių institucijomis. Dėkoju. Pana Šastel, Pone pirmininkė, pone komisijos narymeriai, kolegos, aš taip pat e, savo raštu norėčiau padėkoti audito rūmų pirmininkui už metinę ataskaitą ir už atliktą darbą audito rūmų. Kai e, sakiau jau e, komitete, e, septyni komitetai pradeda patvirtinimo procesą. E, jau pradėjome tą darbą ir aišku, mūsų užduotis nėra e, e, paprasta, mes e, turime siekti ambicingo, bet realistinio biudžeto. ES neturi duoti tokių pažadų, kurių negali ištesėti. Apskritai audito rūmų ataskaita yra teigiama, tačiau yra tam tikrų aspektų, dėl kurių mes e, turime koncentruoti savo dėmesį į tuos e, dalykus. Tai yra e, E, kompensavimo e, taisyklės, taip pat e, didelę riziką keliančios kai kurios klaidos, lėšų, nepakankamas pasisavinimas kai kuriuose valstybėse ir e, nusavųjų išteklių sumų tikslumas tų e, lėšų, kurias surinka muitinės pavyzdžiui, taip pat auditorumai rūmai reikia, jog visos ES institucijos turi harmonizuoti audito procedūras. Mes tikimės, kad tiek audito rūmai, tiek Europos komisija imsis tinkamų veiksmų, kad audito metodologija visur būtų vienoda ir kad būtų, ir kad būtų užtikrinama, kad duomenys visur būtų e, vienodi. Ir aišku, reikia stiprinti biudžeto kontrolę ir auditų veiksmingumą todėl kad e, požiūris besirimintis rezultatais yra e, čia e, būtinas tam, kad galėtume patikrinti, ar mūsų gyvenama politika ir vykdomos programos yra veiksmingos. Dėkuoju. Dėkuoju žalių frakcijos vardu, ponė von Kramon Taubadėl. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos, aš taip pat noriu padėkoti visiems už bendradarbiavimą. Rengiant paskutinį, šį pranešimą, 2018 e, m. gruodį dar numatyti atitinkami reikalavimai, tačiau situacija nėra dar užtektinai pagerėjusi. Ir įsipareigojimai Mm, pastaraisiais metais visuomet išlikdavo. Praėjusiais metais e, dar 281 milijardas net užfiksuota. Tas didelis skaičius nėra vien tik skaičius mūsų apskaitos sistemoje ir yra e, gana reikšmingas patiems mokėjimams. Reikia apimti visas sumas nuo pat pirmos. E, E, nuo pat pirmojo etapo daugiametės naujosios finansinės programos. Grėsmė yra iš tikrųjų labai nemaža, ypatingai e, centrinės ir vidurio ES regionuose. Turime e, tuos perkelimus ir tuos vėlavimus kažkaip išspręsti ir ne tik trumpuoju, bet taip pat ir vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu. Lėšų įsisavinimas yra kitas labai svarbus dalykas ir jūs kalbėjote apie tai. Turime vengti naujo spaudimo generavimo e, daugia metai finansiniai programai. Ačiū. Viena minutė ponui Kūsų. Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai jeigu nebūtų Europos audito rūmų, reikėtų juos išrasti iš naujo, nes jūsų darbas, ponė pirmininkė Lėnė, yra labai svarbus mums visiems. Žinote, žinome mm, tai labai puikiai ir vertiname jį. 2018 e, metų ataskaitoje tas labai aiškiai atsispindi kai kurie svarbus dalykai. Kolega Falamo teigia, kad šaukštas e, deguto ir medaus statinę pagadina maždaug taip. E, linkime ir toliau sėkmės, dirbant tokį svarbų darbą. Ir tikrai nesivaržykite, sakykite visuomet, jeigu susidurite su kokiamis nors problemomis, vykdydami patikrinimus, mums jūsų darbas yra labai svarbus. Ačiū, tai buvo neprisijungusių. Mm. E, tai yra ID e, frakcijos e, vardu. Nuskambėjęs pasisakymas dabar EKR frakcija, ponas Čarnecki. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai ir auditorumų pirmininkė. Labai svarbi yra ši diskusija. Dėkojame Europos auditorumams, kurių vaidmuo labai svarbus Tai labai svarbi institucija. 2018 metais išlaidų pusė susidarė 157 milijardai eurų, nemaža dalis mūsų BVP ir svarbu paminėti, kad mm, didžioji dalis šių mokėjimų mm, atliktų atitiko taisyklės. Bet kaip yra su rezultatais, kurių siekiama tomis lėšomis. Sakėte, kad 2,6 procentai kaip klaidų normai, norma atitinka ir keleto pastarųjų metų, tačiau prieš tai visgi buvo šiek tiek mažesnis rodiklis 2,4 procentai. Tai ar ta norma dabar vis dėlto auga, Ar tai yra tiesiog kosmetiniai kokie nors statistinio, statistinės reikšmės nežymios pasikeitimai ir nereikėtų į tai kreipti didelio dėmesio. Būtų gerai, jeigu būtų prisimami įsipareigojimai ir jų paisoma. Mano laikas kalbėti baigėsi, tad apsiribosiu Ties to, ką pasakiau, turėtų dabar kalbėti ponas Ferreira, sako pirmininkė, bet jo salėje nematyti, tad suteikėme žodį ponui Heiva pusantros minutės. Naujausia Europos audito rūmų metinė ataskaita e, numato, parodė, kad daugybė lėšų yra išleidžiama ES institucijose 4,14 milijardo eurų. 164 milijonai eurų, pavyzdžiui, iš jų net nebuvo audituoti, neturėta užtektinai dokumentų tam, net nėra rezultatų. 189 puslapyje yra minimas skaičius 1,95 mm, milijono Ir čia tų sandorių auditas irgi buvo neįmanomas, taip teigiama. Noriu aiškiai pasakyti, kad visiškai nenoriu, kad mano šalis dar nors vieną centą įmokėtų į ES biudžetą. Ir dabar yra baiminamasi galbūt naujų rinkimų mūsų šalyje. Tačiau, kad ir kiek bebėgtum, negali pasislėpti nuo problemų. galima būtų čia dar metų metus murgdytis e, tose pačiose problemose arba tiesiog imti ir pasitraukti. Mūsų partija laimėjo rinkimus Junktinėje karalystė, dėl to mes čia esame ir tikrai e, džiugiai pasitinkame artimiausius laikotarpius kai mūsų padėtis bus visai kita. Ačiū, ponas Dėhovski. Ponas Dėhovski dėkoja pirmininkiai už puikų pavardės tarimą. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, man pasirodė, kad e, Monty Python cirkas čia vėl e, pradėjo veikti pagal garsų į mm, e, filmą, čia analogiją uh, E, brėžiu pagal tai, ką girdžiu iš anos salės flango, ponas Hyveris ir kiti praktiškai įkūnė Monty Pythoną. Pone Hyveri, jūs tikriausiai nesugebėjote perskaityti tos ataskaitos, kažin ar ją atsivertėte, nes detalės, kurias paminėjote, nuskambėjo taip, kad mums sukėlė juoką. Jūs e, čia lyginote uh, nepalyginamus dalykus visiškai, nesupratęs esmės. Ir pagaliau norime e, sulaukti jūsų sprendimo, žinoti, kada pasitrauksite iš ES, tikrai niekas jūsų čia nelaiko. Kalbant apie pačią ataskaitą, tai yra pirmas žingsnis visų kitų ataskaitų kontekste yra pasakyta, jog es institucijos buvo patikrintos, audituotos ir dar yra nemažai dalykų, kuriuos reikėtų tobulinti mums, ypač tose srityse, kur kalbama apie e, veiksmingumą lėšų panaudojimo ir taip pat pačių ataskaitų įgyvendinimą bei pristatymą viešuomeniai. koks yra to proceso rezultato. Manau, kad tai yra geras pagrindas, atspirties taškas diskusijoms komisijos. Kolegijoje tikrai per keletą metų nemažai kas pasikeitė. Ir tikiuosi, kad ponas Hanas, busimasis už komisijos, už, už biudžetą atsakingas mm, kolegijos narys, toliau tęs atitinkamai darbą. Matau, kad, kas nors, kažka, kad kažkas nori man užduoti klausimą. Taigi, ar sutinkate ponės Dėchovskis su kolegos Rowland klausimu. Prašom. Ar mikrofonas veikia? Visų pirma, norėčiau pasveikinti uh, parlamentarą, e, matyti, kad jis susilaukė daug paramos, tą visada džiugu matyti juk. Jūs kalbėjote apie Monty Pythoną, gal ir visai neblogas palyginimas. Ten ponas Krisot e, labai ištaigingai gyveno, buvo toksai personažas ir panašu, kad ES irgi yra toks e, labiau ištai, ištaigingumą mėgstantis e, darinys. Kaip manote, ar nėra taip? Mm. <clears throat> Vážený pane kolego, já bych strašně rád na tu vaši odpověď. Eh, Brangos kolega, aš mm, norėčiau sureaguoti, bet iš tikrųjų mane veikiau jūsų pasisakymas paskatino griebtis kitos dar analogijos. Kalbant apie Junktinės karalystės ir ES išteklius, jūs parodėte, kad Monty Pythonas ir toliau gyvuoja, nors serialas jau užbaigtas regis ir iš tikrųjų man kyla klausimas apskritai, kodėl jūs čia esate. Kadangi laiko nebėra daugiau tęsti, manau visi užtektinai pasilinksminame ir dabar galime toliau perėti prie kitų kalbėtojų. Pone Gratė Munijos. Dėkuoju, ponė Pirmininkė, dėkuoju ir komisarui Etingriu ir ypač noriu padėkoti ponui e, pirmininkui Leniu už tai, kad pristatėte e, šią ataskaitą, kadangi esu SND frakcijos šešėlinė pranešėja. Norėčiau pabrėžti, kad auditų rūmų ataskaitoje pasigendu didesnio dėmesio. E, par komisijos finansavimo tinkamam įvertimui. Na ir tiesą sakant, paklaidų lygis pastaruojaisiais metais buvo labai žemas, tačiau vis dėlto e, reikėtų siekiu užtikrinti kad e, būtų vis griežčiau, veiksmingiau panaudojamas finansavimas kitoms institucijoms ir parlamentas galėtų atlikti tinkamą kontrolę. Na ir esu įsitikinusi, kad e, būtų įmanoma rasti e, smogiškų ir finansinių išteklių tam, kad ir kitoms aštuoni, būtų vertintas e, kitų aštuonių institucijų darbas. Ponas Bajer. Pone auditorumo pirmininkė, dėkoju už jūsų e, e, ataskaitos pristatymą. Kaip jūs pabrėžėte savo ataskaitoje, e, šis ES e, biudžetas e, te sudaro tik tai 20 procentų e, valstybių narių e, nacionalinių bendrų pajamų. Mūsų piliečiams galbūt sunku suprasti kai kurios dalykus. E, E, ir e, galbūt dėl to populizmas taip smarkiai kyla. Dabar susidariusioje padėtyje daugelis iš mūsų norėtų, kad ES ir kuo greičiau e, turėtų tokį biudžetą, kuris atlieptų ES ambicijoms. Tai yra, kad tas biudžetas galėtų naudotis nuo savais ištekliais, netidindamas mokesčių naštos piliečiams ir kad tas biudžetas galėtų finansuoti ES e, projektus, kurie svarbus mūsų kontinentui ir kurie svarbus piliečiams. Tuomet piliečiai kitaip reaguotų per rinkimus. Ir šitame kontekste, aišku, jūsų darbas yra labai prasmingas, nes e, jisai padeda e, vėl atkurti pasitikėjimą tarp piliečių ir institucijų. Kolega Breton. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Nacionalinis samburis mano, kad prieglapščio politika turi būti nacionalinės kompetencijos dalykas. Ir 19 metų auditorumo ataskaita iš principo pripažįsta tokį principą, nes yra kritikuojamas e, e, prieglapščio agentūros e, finansavimas. Audito rūmai konstatavo, kad už 3,5 milijono eurų buvo e, pasirašyta sutarčių, kurios yra abejotinos. Ir taip pat e, neteisėtai buvo naudotos kitos e, e lėšos ir reikėjo greitai taisyti padėtį. Taip pat e, žmogiškųjų išteklių padėtis labai smarkiai pablogėjo net vykdantysis direktorius dėl to turėjo atsistatydinti. Tai rodo, jog audito rūmai gerai atlieka savo darbą, bet tai taip pat rodo, kad ES nesugeba valdyti prieglapščio politikos. Dėkui. E, toliau, vienam dėkoju kolegė Aguilar. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti auditorumų pirmininkui bei ponui komisarui už tai, kad pristatėte metinę ataskaitą, kuri labai naudinga, bandant suvokti, kaip įvykdytas ES biudžetas. Kaip minėti, 18 metais e, paklaidų lygis viršė 2 procentų ribą. Taigi reikia toliau dėti pastangas kovant su paklaidomis. Ypač tai pasakytina apie gamtinius išteklius ir bažupas. Sritį darom daromos pastangos tam, kad būtų supaprastintas administracimas, tačiau tiesa yra tokia, kad dėl uh, kompleksiškumo sudėtinga galutiniams naudos gavėjams, ūkininkams gauti finansavimą. Ir biurokratija ir toliau auga. Ir yra labai sudėtingi reikalavimai tam, kad būtų gauta parama. Ir to pasiekoje ūkininkai turi skirti daugiau dėmesio papirizmui nei žemės ūkio veiklai. Todėl tikiuosi, kad audito rūmai paragins komisiją labiau koordinuoti savo veiklą su valstybėmis narėmis. Dėkoju. Ir Ir dabar minutė 30 Pinėdolį, prašau. Grazie, prezidente. Vorrei... Dėkoju, panė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti audito rūmams už atliktą darbą. E, ši metinė ataskaita yra labai svarbus dokumentas Europos parlamentui, todėl kad palengvina mūsų darbą ir suteikia daug informacijos, kuri padeda vertinti ES e, e, finansavimą. Buvo pažymėta, jog palyginus su prieš tai būsiais metais daug kas yra pagerėję ir apskritai klaidų e, e, lygmuo mokėjimų srityje toliau mažėjo. E, tai tinkamas žingsnis, tinkama linkme, tačiau e, komisija ir toliau turi dėti pastangų, kad būtų daugiau skaidrumo naudojant e, e viešasias e, lėšas ir kad būtų geresnė atsakomybė. Yra kai kurių kritinių e, E, aspektų. E, ten yra, e, čia kalba sukasi apie pilietybę, taip pat ten, kur kalbama apie pasaulinį Europos vaidmenį. Tad čia kol kas trūksta tinkamo skaidumo išlaidų srityje ir kai kuriuose srityse kaimo plėtros, taip pat švietimo, Erasmus, Horizontas 2020, klaidų lygis yra e, dar problema ir reikia ją spręsti kuo greičiau ir tikiuosi, kad kontrolė taip pat bus e, stiprinama ir kad auditas geriau atspindės mūsų politikų veiksmingumą ir užtikrins, kad piliečiai taip pat žinos, kad jų lėšos panaudojamos tinkamai ir kad tuo būdu e, bus labiau pasitikima ES ir jos institucijomis. Kolega Novakov, pusantros minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos nary. Turiu pasakyti, jog aš esu nustebęs, matydamas e, tiek daug aistrų, e, diskutuojant dėl ataskaitos. Buvo minėti įvairūs skaičiai, procentai ir kita statistika. Aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas slypi už tų skaičių, kadangi už jų e, slypi žmonės, įmonės, projektai. Aišku, gerai, kad mes aiškinamės, kad jūs aiškinatės e, klaidų procentą, tai jūsų darbo dalis. Tačiau e, iešk, e, identifikuojant šitos dalykus, mes taip pat turėtume identifikuoti ir projektų kokybės e, aspektą. Jūt turinį ir aiškintis, ar tie projektai tinkamai e, įgyvendinami. Aiškindamėsi, ar pasiekti numatyti tikslai ir ar tinkamai buvo panaudotas e, finansavimas. Ir e, per 15 metų laikotarpį, jeigu, mes, jeigu buvo pasisavinta tik tai 30 procentų, tai reiškia, kad biurokratija yra dar per didelė. Ir e, tuo būdu ten, kur yra daromas klaidos, reikia daugiau tikrinimo. Ten, kur klaidų lygis mažas ir viskas vyksta gerai, reikėtų mažiau kontrolės, kad vykstas vyktų e, sklandžiau. Ir tuo būdu turime galvoti apie kuo tikslingesnį mokesčių mokėtojų lėšų panaudojimą. Kolega Činičiai, kolega Činičiai. Vieną minutę. Dėkoju, ponia pirmininkė. Audito rūmų ataskaita e, atspindi ES finansinę padėtį ir matome, kad ta padėtis kai kuriais požiūriais e, gerėja. Tačiau e, yra ir kai kurių neigiamų tendencijų, pavyzdžiui, sanglaudos srityje ir kai kuriuose kitise, kitose srityse. Labai svarbu, kad žemės ūkio sektoriuje ypač mažos struktūros galėtų pasinaudoti finansavimu ir kad būtų užtikrinamas mažas klaidų lygis. Taip pat pažymėtina, kad tik tai 11 valstybių narių turi e, kovos su sukčiavimu e, programas. Reikėtų pakviesti valstybės narės, paskatinti valstybės e, narės E, kad jos e, visos, saugodamos ES biudžetą, įgyvendintų tokias kovos su sukčiavimo programas ir imtųsi kitų veiksmų šioje srityje. Kolegė Jurcika. Kolega Jurcika. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti auditorumams už puikų darbą kurį jis jau atlieka ne vienerius metus. Įvairių programų patikrinimai parodė, kad skaičiai, kurie susijęs su ES biudžeto lėšų panaudojimu, ne visada pateikia tikslų vaizdą ES vykdomos politikos. Aš manau, jog Europos audito rūmų ataskaitoje pastebėti dalykai yra labai svarbus. Iš tiesų juk turėtų būti taip, kad ne tiesiog lėšos yra sumokamos į kieno nors kišenę, bet kad jos būtų e, teikiamos e, ir įsisavinamos pačiu geriausiu būdu, siekiant konkretaus rezultato. Tai, ką mums e, sako auditorumai, sako taip pat ir EBPO savo naujausiame tyrime, kuriame teigiama, kad ES turi daugiausiai informacijos susijusios su biudžetu. ES čia užima pirmą vietą. Tačiau pagal um, kitus, pagal lėšų panaudojimo tikslingumą esame jau vis dėlto sąrašo gale. Atsniks. Negalime skirti daugiau laiko kalbėti, negu kad yra įrašyta sąraše dabar. Mm, ponas Monteit. Iš tiesų, mm, prieš ateidamas e, į šią salę e, išjungiau ką tik televizorių, ten buvo transliuojama e, mm, laida, kurioje nuskambėjo daina visuomet įžiūrėk šviesę gyvenimo pusę Prieš e, ketverius metus, e, e, kuomet dalyvavau biudžeto kontrolės komitete, jau tada užfiksavome 4 milijardus eurų kaip klaidų lygį, kurie juk yra kai kurių valstybių narių įnašo dydžio suma. Yra apmokami skrydžiai, pavyzdžiui, pareigūnams už